dar liksite su mumis per kitas diskusijas, tačiau dabar aš norėčiau pateikti svarbu pranešimą, remianti 198-ąją darbo tvarkos taisyklę. Pirmininkų sueigo gavo 283 parlamento narių prašymą įkurti emisijų nustatymo automobilių sektoriui komitet, tyrimo komitetą Ir pirmininkų sueigoje buvo konstatuota, kad šis prašymas buvo pateiktas pagal visas galiojančias taisyklės, dar teisingai, tai yra jį pateikė daugiau nei vienas ketvirtadalis parlamento narių. Ir todėl buvo nuspręsta pateikti sprendimą, sprendimo įkurti šį komitetą pasiūlymą e, nustatant jo įgaliojimus, narių skaičių ir darbo veiklos terminą. Šis e, pas, sprendimo pasiūlymas e, B81422015 yra e, parlamento interneto svetainėje, su juo galima susipažinti ir rytoj balsavimo pradžioje bus balsuojama dėl šio pasiūlymo. Taip pat e, dėl šio komiteto e, narių skaičiaus e, pas, pakeitimus galima teikti iki šiandienos 20 valandos ir Europos parlamentas balsuos dėl komiteto narių skirimo sausio 19 dieną. Grįžkime prie darbo tvarkės ir suteikiu žodį ponui Marijas dėl darbo tvarkos. Taip, ponė pirmininkė, jūs perskaitėte šį pranešimą. Tai yra, kad mes turime teisę iki 20 e, valandos pareikšti savo nuomonę, tačiau ar tai iš tiesų demokratiška procedūra? Yra nedaug kolegų čia šioje salėje ir jūs mums skiriate tik tai vieną valandą laiko. Man susidaro įspūdis, kad tai nėra e, derama procedūra. Mes turime gauti pakankamai laiko viskam įvertinti jeigu mes per vieną valandą turime pateikti konkrečius pasiūlymus, tai mūsų kolegų yra tikrai nedaug, e, kad galėtų tą padaryti pirmininkas. Jūs žinote, kad čia vyksta diskusija, tam tikra tema ir buvo pirmininkų sueigoje buvo priimtas šis sprendimas, kuriam, kuris taip pat apibrėžia ir termin, terminus, e, pakeitimų teikimo terminus tai, ką nusprendžia pirmininkų sueiga, mes galime tik tai patvirtinti, galime į tai atsižvelgti, daugiau nieko kito padaryti negaliu. Pereikime prie darbo tvarkės ir dabar suteiksiu žodį. ministrui Šmitui, tarybos atstovui, kuris kalbės apie 20-asias Deitono taikos sustarimo